prieigos prie darbo rinkų darbuotojams iš Rumunijos ir Bulgarijos ribojimo ir skatinsime jas kiek galima greičiau atverti savo darbo rinkas. Dėkoju, komisarė. Šias diskusijas baigsime ir pereikime prie kito darbo atvarkės punkto. Tai yra komisijos pareiškimas apie išklonuotų gyvūnų pagamintus produktus maisto grandinėje. Pone komisijos nary, jums vėl suteikiame žodį. Pirmininkė, gerbimi parlamento nariai, džiaugiuosi, kad man buvo suteikta proga pristatyti komisijos poziciją dėl šio autraus klausimo, tai yra klonuotų gyvūnų iš jų pagamintų maisto produktų maisto grandinėje. Visų pirma, turiu pasakyti, kad nėra jokių įrodymų, kad būtų kažkokių e, abejonių dėl maisto saugumo. Vis dėlto gyvūnų gerovės klausimai yra visuomet svarbus ir juos reikia labai atsargiai apsvarstyti. Bet kokios abejonės ar bet kokie nuogastavimai tikrai ilgainiui mažės, nes e, viskas bus tinkamai išanalizuota. Tačiau be abejo dėl klonuotų gyvūnų kyla ir etinių, moralinių klausimų. E, ir šitą aspektą taip pat turime peržvelgti. Kiti nuogastavimai yra tokie. Vartotojų teisė žinoti apie tai, kaip pagaminti produktai, taip pat galimos pasiekmes prekybai. Svarbiausias dalykas komisijai yra įvertinti poreikį bei proporcingumą ir nustatyti, ar yra tam tikros priemonės, kurias galėtumėm panaudoti, kurios reglamentuotų gyvūnų klonavimą, taip pat produktų iš jų gaminimą ir prekybą jais. Taip pat turiu pasakyti, kad aš žinau, kokia yra parlamento pozicija dėl klonavimo e, panaudojimo maisto produktų gamybai. Parlamento nariai norėtų, kad būtų uždrausta tokia praktika ir kad jį, jie, į tą draudimą būtų įtraukti ir klonotų gyvūnų palikuonys. Komisija mano, kad maisto produktai iš klonuotų gyvūnų neturėtų patekti į rinką be iš ankstinio autorizavimo ar leidimų, nes tai yra naujoviški maisto produktai. Ir dabar tokie maisto produktai yra apimti naujoviškų maisto produktų dokumento, teisės akto. Taip pat turiu pasakyti, kad jei gyvūnai klonuojami, tai tikrai mažai tikėtina, kad jų produktai arba tie patys gyvūnai atsidurs maisto grandinėje. Tačiau situacija yra kitokia su tokių gyvūnų palikuonėmis, nes tokių gyvūnų negalima atskirti nuo tradicinių gyvūnų. Ir į tai reikia atsižvelgti e, prieš imantis kažkokių veiksmų, kuriuos galbūt siūlys komisija. Kokia yra dabartinė mūsų pozicija? Komisija pripažįsta, kad novatoriškų maisto produktų reglamentas nėra tinkamas teisinis pagrindas išspręsti visus klonavimo e, temos klausimus ir konkrečiau e, produktų priekybą kitokių nei maisto produktai, pavyzdžiui, embrionai ir panašiai. Taip pat yra daug neiškumų dėl autorizavimo procedūros. Kaip žino parlamento nariai, mes dabar rengiame ataskaitą, kurioje bus kalbama apie visus uh, šiuos aspektus susijusius su klonavimu maisto produktų gamybai ir dokumentas pasirodys lapkričio mėnesį. Tikiuosi, jis bus geras pagrindas tolesniem diskusijom tarp, institu, tarp institucijų. Tikrai laukiu tolesnių diskusijų tiek su parlamentu, tiek su taryba, siekiant bendro sutarimo. Ačiū komisijos nariui. Dabar Kalbės frakcijų vardu kolegos. Pirmiausia, ponia Ajūzo. Trys minutės. Ačiū, ponia komisijos nariai. Mes kalbame apie klonuotų gyvūnų naudojimą gaminant produktus maisto grandinėje. Mes esame vienos nuomonės su komisija, kad uh, E, reglamentas dėl naujoviškų e, maisto produktų, naujoviškų maisto produktų nėra tas dokumentas, kuriame turėtų būti reglamentuojami šie dalykai. Tam reikia naujo dokumento. Mes visi žinome, kad e, klonuojami gyvūnai, klonuoti gyvūnai, bent jau tą sako kompetitingi komitetai, jų atstovai. E, ir e, ta klonavimo procedūros vyksta pagal visus reikalavimus, tačiau yra sudėtinga skirti, daryti skirtumą tarp, e, pavyzdžiui, mėsos, kuri yra klonuoto gyvūno ir neklonuoto gyvūno mėsos. Todėl yra labai svarbu, kad vartotojai žinotų, kokią mėsą valgo. Vartotojai nori žinoti mėsos kilmę, ar tai yra klonuoto gyvūno ar neklonuoto gyvūno mėsa. Dėl etinių priežasčių ir kitų priežasčių galbūt vartotojas atsisakytų ir nevalgytų klonuoto gyvūno mėsos, jeigu apie tai žinotų. ES klonuotų gyvūnų gamyba yra draudžiama iki šiol. Ir tai reiškia, kad mes savo gamintojams turime uždrausti taikyti naują techniką, naujas technologijas, tačiau jos galbūt gali būti tikrai veiksmingos ir geros, kalbant apie klonotų gyvūnų reprodukcinės galės. Ir galėtų būti tikrai naudinga taikyti tokias procedūras, kadangi būtų klonuojami gyvūnai tada, kada mes norėsime, norėsime klonuoti tokius gyvūnus, kurie bus tikrai vertingi, tikrai geri, pavyzdžiui, ispaniški jaučiai ar panašiai. Tačiau um, dažnai tai gali iškraipyti um, gamybos procesus ir gali e, pakengti konkurencingumui, skirtingų gamintojų konkurencingumui ir mėsa um, gali būti importuojama, kilnojama mėsa gali būti importuojama iš trečiųjų šalių. Ir e, taip susidaro gana absurdiška situacija. Tai reiškia, mūsų gamintojai negali taikyti naujoviškų metodų, tačiau tuo pat metu mes vis dėlto ant mūsų stalo patenka mėsa iš kitų šalių, iš ne ES priklausančių valstybių. Ir aš manyčiau, kad tokią situaciją jums reikėtų paaiškinti, kodėl būtent taip mes elgiamės, kodėl mes savo e, gyvūnų augintojams draudžiame taikyti tos naujoviškus metodus. E, klonuojamų gyvūnų maisto produktai be jokios problemų, be jokių problemų atsiduriant mūsų stalo. Tai yra neteisinga. Dėkui. Socialistų frakcijos vardu dvi minutės kalbės ponas Kopulas. Ačiū, ponė pirmininkė ponia komisijos nariai, gerbėmie kolegos. Nuoširdžiai Jums dėkoju už jums pateikt, mums pateiktą informaciją. Mėlyje kolegos, bet kokią um, biologinių procesų formą, ypač kai kalbame apie gyvūnų klonavimą, visuomet e, sulaukia atgarsio visuomenėje. Ir šiuo klausimu mums reikia labai iškios analizės, reikia ištamių diskusijų. Mes kalbame apie klonuotus gyvūnus, skirtus e, žmogaus vartojimui maistui gaminti. Mes turime tam tikras taisyklės dėl naujoviškų maisto produktų, kurios buvo priimtos čia parlamente. E, praėjusią vasarą mes turėjome e, tam tikrų atvejų Junktinėje karalystėje ir mes matome, kad yra tam tikrų prieštaravimų tarp ES lygmenių priimtų dokumentų ir nuostatų ir jų taikymo valstybėse narėse. Mes kalbame apie mm, galvijus, apie auginamas keules. <clears throat> Tačiau yra pavyzdžių, kurie rodo, kad e, taikant klonavimo e, proces, procedūras reikia e, šiek tiek laiko išsiaiškinti, kiek tokie, tokio pobūdžio maisto produktai atsiliepia žmogaus sveikatai. Ir kyla klausimas, ar yra skirtumas tarp klonuotų gyvūnų ir, pažiūrėjau, klonuotų gyvūnų e, pieno ir įprasto pieno. Iki šiol jokių išvadų dar neturime. Žinoma, dar nėra atlikta ilgalaikių studijų, neturėjome ilgalaikių mokslinių išvadų, kad galėtume įvertinti, tam tikrą riziką, tam, tikras, e, tam tikrus galimus pavojus ir dėl to būtina toliau tęsti diskusijas, grįsti, e, grįsti jas moksliniais, e, mokslinėmis išvadomis. Ir turime laukti jūsų ataskaitos, kad galėtume priimti atitinkamus teisės aktus, kuriais galėtume reglamentuoti klonuotų gyvūnų maistą. Dėkoju dabar liberalų frakcijos vardu ponas Lainin. Lion, atsiprašau. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisarė ir mėly kolegos. Ir kiti kolegos sakė, ir komisaras sakė, kad labai svarbu užtikrinti, jog iš klonotų gyvūnų, palikuonių pagamintų produktų nekiltų pavojus žmonėms. Ir aš pabrėžiu žodį palikuonių. Nes klonuoti gyvūnai ir jų palikonis yra du skirtingi dalykai. Ir vakar, komisarė, su jumis kalbėjausi ir, ir šiandien noriu kalbėtis apie Škotijos ūkininkų padėtį. E, Škotijos ūkininkai aktyviai ieško naujų veislių. Neseniai susirado uh, E, iš JAV bulių veislę, kuri yra iš vienos pusės klonuota. Tas e, tie buliai labai gerai prisitaiko ir jie nematė jokių problemų, nes tai yra palikonis, o ne klonuoti gyvūnai. 90 telyčių buvo atsivežta ir auginama ūkiuose, bet kai jie susirošė parduoti pieną, išsiaiškino, kad yra problema. Jungtinėje karalystėje pagal dabartinius reglamentus, interpretuojant, išeitų taip, kad ne tik produktai iš klonuotų gyvūnų, bet ir produktai iš jų palikuonių yra draudžiami standartų agentūros. Vadinasi, tie gyvūnai tampa beverčiais, nebent juos perkeltume į kitą valstybę narę, narę, kur kitaip interpretuojamas reglamentas. Arba belieka juos parduoti atgal į JAV. Ir štai tokia problema. Ne vienodai teisės aktai yra interpretuojami skirtingose ES valstybėse. Ir naudinga būtų ir vartotojams, ir ūkininkams, jeigu atsirastų aiškumas Europos parlamentas pernelyg plačiai užsimojo, formuluodamas, kad reikia uždrausti mėsos ir pieno produktus ir iš palikuonių. Man atrodo, reikėtų pripažinti, jog moksliniai duomenys įrodo, jog klonuotų gyvūnų palikuonių produktai nieko nesiskiria nuo kitų gyvūnų produktų. Taigi, mums reikia daugiau aiškumo, kuris būtų naudingas ir pirkėjams, ir ūkininkams šiuo labai opiu klausimu. Ačiū. Toliau žaliųjų frakcijos nariui suteikiamas 3 minutės ponas Štas. Ačiū, gerbimie kolegos. Ši tema yra tikrai įdomi, tačiau jūsų paaiškinimas e, ne, ne visiškai mane patenkino, kadangi jūs nieko nepaaiškinote apie e, šios vasaros incidentą, apie tai, kas įvyko Škotijoje. Buvo uh, e, iš, išvesti, buvo atsivesta karvės ir, ir buliai iš embrionų, kurie buvo klonuoti ir po to pateko į Škotiją, nes buvo nupirkti Junktinėse valstijose ir pateko į maisto grandinę. Tas pats atsitiko ir Belgijoje, tačiau jūs apie tai visiškai neužsiminėte ir būtų gerai sužinoti, ką jūs apie tai galvojate, kadangi ir pats sakėte, kad iš dalies tai yra problematiška, juk vartotojai turi teisę žinoti, iš kur ateina e, iš, e, jo perkamas maistas. Mano rinkėjai šito nežino. Ir jie nežinojo, kad tie minėti gyvuliai Škotijoje mm, mm, buvo, yra, yra klonuotų gyvulių palikonis. Norėčiau sužinoti jūsų komentarą. E, vyko diskusijos E, labai intensyviai ir dėl naujoviško maisto. Ir pana Kati buvo e, pranešėja šio klausimu. Ir žinote, kad e, mes čia stipriai konfliktuojame su taryba. Vis dėlto aš tikiuosi, kad jūs suvoksite, kad mes dabar taikinimo procedūroje, kuri vyks iki lapkričio pabaigos ir turės pasibaigti būtent lapkričio pabaigoje, Taigi laiko tikrai nedaug ir būtų gerai žinoti, kokia yra komisijos pozicija šio klausimu. Jo labiau, kad jos pozicija bus tikrai labai reikšminga siekiant susitarimo. Jūs jau minėjote, kad pateiksite ataskaitą. Norėčiau Jūs pacituoti. Uh, nu Taigi iki 2010 lapkričio pateiksite savo poziciją. Patys tą pasakėte. Ir būtent tuo metu baigsis taikinimo procedūra. Aš tikiuosi, ponia komisijos nary, kad jūs mm, paspartinsite savo darbą, kad jūsų tarnybos sparčiau dirbs, kad galėtume e, sužinoti, kokia vis dėlto jūsų pozicija ir kad galėtume toliau dėrėti su taryba. Jūs taip pat nieko nekalbėjote apie, e, neužsiminėte apie parlamento poziciją dėl moratoriumo. Kolegos labai intensyviai dirba lobistinį darbą, tačiau yra tokių, kurie sako, kad moratoriumas nereiškia nieko gero, kad čia gali kilti didžiulė audra, didžia, didžiulis karas. Galbūt ir tai galėtumėte pakomentuoti. Taip pat aš pritariu EFSA pozicijai ir nuomoniai, kad kol kas problemų dėl, vartotojų, dėl žalos vartotojams ar potencialios žalos vartotojams e, nėra. Tačiau vis dėlto reikėtų išsiaiškinti, kokios, e, kokia yra nauja jūsų pozicija, jūsų konkreti pozicija ir e, tada bus galima toliau diskutuoti. Ačiū. Dėkoju. Dabar vienai minutė žodį suteikiama ponui Vačiachovskijui. Dziękuję, panie przewodniczący. Już dzisiejsza wymiana opinii. Dėkuoju, pirmininkė. Šio vakaro diskusija aiškiai rodo, kad yra daug neišspręstų klausimų susijusių su klonavimu ir teisiniais aspektais. Daug taip pat kalbame ir apie naujausias technologijas maisto gamyboje. Ir būtent šiuo klausimu mes tikrai dar neturime visos informacijos ir diskusijos gali netgi tapti pavojingos. Neturime mokslininkų išvadų, neturime reikiamų duomenų. Ir kol kas ne visai galime įsivaizduoti, kokios būtų tų naujausių technologijų maisto gamyboje pasiekmes. Nežinome, kaip tokios technologijos paveiks bio įvairovę ar e, balansą tarp gyvūnų rušių, kaip tai takos žmonių sveikatą, taip pat ir gyvūnų sveikatą. Iki šiol mums buvo sakyta, kad klonavimas tikrai nėra tikrai neigiamai gali įtakoti klonuojamų gyvūnų sveikatą. Ir manau, kad nereikėtų per daug rizikuoti, kol neturime konkrečių duomenų. Ir reikėtų, kad ir toliau galiotų draudimas prekiauti maisto produktais pagamintais iš klonuotų gyvūnų. Dėkoju. Toliau GUE NGL frakcijos vardu pusantros minutės ponė Liotard. Ačiū gegužės mėnesį aš jau išreiškiau savo abejonės e, dėl e, klonuotų gyvūnų mėsos, kuri gali patekti į maisto grandinę ir e, komisija į tai numojo ranką. <coughs> Liepos 7 dieną parlamentas, o mes kalbame mūsų piliečių vardu, E, kurie pritarė. E, taigi, taigi mes Liepos mėnesį pareiškėme, jog reikia uždrausti klonuoto gyvūnų e, naudojimą maistui. Piliečiams nėra paprasta pažinti mėsą, kuri yra jo lėkštėje, iš kur jinai atėjusi. Komisijos narys nieko nepasakė apie tai, kaip reikėtų užkirsti kelią tokios mėsos atsiradimui ant, piliečio, ant kiekvieno piliečio lėkštės. Aš pavargau laukti, ponė komisijos narė, norėčiau pateikti Jums ir klausimą. Ponas Degucht pasakė, kad gali kilti priekybos karas su jungtinėmis valstijomis, Brazilija, Argentina. Aš tikiuosi, kad jūs į tai rimtai nežiūrite, ką pasakė ponas Degucht. Klonavimas yra neetiškas dalykas ir mm, mm, mm, prieštarauja gyvūnų gerovės e, užtikrinimo principams gyvūnų yra laikomis nuostatos, kad gyvūnus reikia e, iš karto nužudyti, kai, jeigu yra nus, nustatoma, kad jie vystosi neteisingai, kad jie gali gimti, e, būti išsigimę. Tačiau mes turime labai aiškius etinės normas ES ir mes e, turime moratoriumą paskelbę ir aš norėčiau paraginti ir komisijos narį Degucht, e, nustoti e, padlaižiauti jungtinėms valstijoms ir remti biotehnologinę pramonę. Komisijos narys turi ginti ES interesus ir ES piliečių interesus. Ir jisai neprivalo e, klausytis e, tų vyriausybių ir valdžios institucijų nurodymų, kurios nepriklauso ES šalims. bijodama jungtin, e, pasaulio e, priekybos organizacijos grasinimų ES e, ima nebežiūrėti mūsų piliečių interesų. Ir jeigu taip yra, tuomet man yra labai gaila. Ačiū. Dėkoju. Pusantros minutės kalbės ponas Anjo. Pirmininkė, nudžiuginsiu, mes aš kalbėsiu tik tai vieną minutę. Situacija sunki, tikra kontroversija kyla dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Priimti tam tikri teisės įstatymai, tačiau visada emocingai juos reaguojama. Genetiškai modifikuotų organizmų atveju komisija leido valstybių narių vyriausybėms priimti pačioms sprendimus. Taip atsitiko po ilgų metų dėrybų tarp skirtingų ES institucijų. Nestebina tai, kad dabartinis ES teisės aktas neaiškiai pasisako dėl komercinio naudojimo klonuotų gyvūnų. Ir tikrai Europos parlamentas neturėtų didinti tos sumaišties. Teisingas kelias būtų leisti pačioms valstybės narėms pagal savo skirtingas kultūras pačioms apsispręsti, ar leisti komerciškai gaminti tokius produktus ar ne. Tos valstybės, kurios nenori, gali žymėti tokius produktus, nesikišant ES. Ir tai tik tai sukurtų naujas galimybės tų valstybių narių ūkininkams. Ačiū. Toliau dvi minutės kalbės ponė Dots. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė. Aš džiaugiuosi jūsų pareiškimu šį vakarą šiuo klausimu. Ponas Lions teisingai pastebėjo, kad pastaruoju metu Junktinėje karalystėje iškilo įvairių klausimų dėl klonotų gyvūnų palikonių produktų. Komisijos gairės yra nenuseklios, ypač lyginant su Junktinės karalystės standartų agentūra. Ir iš to atsiranda samyšis. Tai ne komisijos kaltė, tačiau gamintojai prarado pasitikėjimą Junktinės karalystės maisto standarto agentūra laiko palikonių produktus naujais produktais Junktinėje karalystėje. Tuo tarpu kitos ES valstybės nesilaiko tokios pozicijos. Taigi Junktinės karalystės agentūros pozicija yra nelogiška. Aš džiaugiuosi, kad diskusija tarp komisijos ir Junktinės karalystės agentūros jau vyksta, kad atsirastų aiškumas Junktinės karalystės ūkininkams ir pirkėjams kas yra tie novatoriški nauji produktai. Reikia tai patikslinti. Požiūris turėtų būti vienodas ES, taip pat jis turėtų galioti ir importui iš trečiųjų šalių. Kol kas Junktinės karalystės gairės buvo nenuoseklios. Jas reikia pakeisti. Svarbiausia yra maisto saugumas ir aš džiaugiuosi, kad komisija bando įvesti tam tikro didesnio pasitikėjimo maisto saugumu. Ačiū poniai Dots. Baigsime kalbėtųjų sąrašą. Dabar kalbės ponas Šnelhart. Tris minutės. Ačiū komisijos narį prieš vasaros atostogas diskutuojant dėl naujoviškų maistų reglamento mes nusprendėme klonuotų gyvūnų maisto, mėsos klausimą e, aptarti ir jį traukti e, ne į šį reglamentą, bet nuspręsti priimti naują dokumentą. Ir džiaugu, kad e, komisijos narys šiandien mums pateikia atitinkamus pasiūlymus. Šios diskusijos yra pagrindas naujam e, reglamentui, kurį pateiks komisija artimiausių metų. Ir dėl to labai svarbu, kad šiandieną išsamei apie tai padiskutuotume. Šiandieną jau buvo keletą kartų sakyta, kad laikas nelaukia, laikas mus spaudžia. Junktinėse valstijose mes turime klonuotų gyvulių skirtų veis, naujoms veislėms e, vesti. Ir mes patyrėme tikrai e, gana ryškių incidentų ES ir labai keista, kodėl, e, e, kodėl mes reikalavome kažkokios ypatingos taisyklės, ypatingo e, reglamento. Aš norėčiau pažymėti, kad iki šiol buvo daromi tyrimai lyginant maistą, mėsą klonuotų ir neklonuotų gyvūnų. Ir mums reikėtų E, įvertinti, kokios yra išvados ir palaukti, ko, e, ką, ir sužinoti, ką reikėtų daryti toliau. Komisijos nariai nėra teisinga e, sakyti, kad šiuo klausimu mes neturime jokių galių. Lisabono sutartyje yra kalbama taip pat apie gyvūnų gerovę ir aš noriu pasakyti, kad būtent dabar mes galime pareikšti E, norą, reikalavimą uždrausti naudoti maistui klonuotus gyvūnus. Tai yra būtina padaryti. Kai turėsime atitinkamą reglamentuojantį e, dokumentą, e, buvo kalbama apie tai, kad negalima įrodyti tokio maisto poveikio sveikatai. Ponios ir ponai, nueikite į supermarketą ir pasižiūrėkite, kas užrašyta ant parduodamos mėsos. Tačiau jeigu bus užrašyta, kad ji yra klonuota, Ir visada bus galima atsekti, iš kur ta mėsa yra atkeliavusi. Atsekamumas bus įmanomas iki pat e, mažiausių smulkmenų. Taigi bus galima sužinoti, ar mėsa yra klonuoto ar neklonuoto gyvūno. E, kadangi gyvūnus netai paprasta pradanginti, visi jie yra registruojami ir todėl mes turime naudoti ir taikyti tokias taisyklės. Jeigu leisime e, gaminti maistą iš klonuotų gyvūnų, tuomet būtina bus reikalauti atitinkamo ženklinimo būtent vartotojų labui. Turėtume neužmiršti ir gyvūnų apsaugos. Dėkoju. Gracias, Ačiū, ponas Šnelhart. Dabar kalbės dvi minutės Pone Makevin. Komisarė Daly. Gal galėtumėt e, mum paaiškinti, kokį dokumentą, dokumentą ketinate pristatyti lapkritį? Jūs minėjote ataskaitą, tačiau iš diskusijų iškėja, kad egzistuoja teisinė spraga ir ūkininkai yra atsidūrę tikrai sunkioj padėtyje, nes jie nesupranta, ką reiškia dabartiniai teisės aktai. Taigi reikėtų kalbėti, kalbėti ne apie ataskaitą, o apie kažkokį rimtesnį dokumentą. Net jei jūs ir teiksite pasiūlymą, tai po to pateik, pateikto pasiūlymo prireiks dar 18 mėnesių, kol turėsime naują teisės aktą. O tokio naujo teisės akto reikia, jei norime aiškumo. Aš manau, kad tikrai reikalingas moratoriumas dėl maisto produktų iš klonuotų gyvūnų. Noriu sureaguoti tai, ką sakė ponas Šnirhart. Sakėte, kad negalime atsižvelgti į moralinius etinius dalykus teisės aktuose. Tai netiesa. Lisabono sutartie yra nuostata, kuri sako, jog visa ES politika turi atsižvelgti į gyvūnų gerovę. Nežinau, ar skaitėte, Luijai, ar skaitėte Europos etikos grupės ataskaitą. Tai yra grupė, kurią įsteigia komisijos pirmininkas Baroso tam, kad jį nagrinėtų ES politikos etinius aspektus. Ir jo ataskaitoje yra pasakyta, kad yra tikrai rimtų nuogastavimų dėl klonuotų gyvūnų ir maisto produktų. Ir teigiama, kad reikia daugiau papildomų tyrimų tam, kad išsiaiškintumėm, kaipgi yra su klonuotų gyvūnų ir jų palikonių gerovės klausimais. Kitas dalykas - bioįvairovė. Ar esate girdėję, kas būna su gyvūnais, kurie išvedami arba klonuojami iš tos pačios šeimos? Tai reiškia, kad tai tokiu būdu kyla didžiulė grėsmė tiem gyvūnam, ypač jeigu jie patei, patenka į maisto grandinę. Taip pat gali kilti problemų ir e, jei bus suvartojama mėsa tokių klonuotų gyvūnų. E, Komisijos etikos komiteto išvada yra tokia, kad reikia daugiau plačių e, diskusijų visuomenėje prieš apsisprendžiant dėl leidimo prekiauti klonuotų gyvūnų mėsa. Taigi, komisarė, turime imtis konkrečių veiksmų ir turime išspręsti šias problemas, turime viską daryti sparčiai ir negalime laukti du metus. Tad reikia imtis skubių veiksmų. Visų pirma, moratoriumas, o tada konkrečios diskusijos ir tuomet konkretus teisės aktas. Ačiū, ponė McEwen. Dabar tris minutės kalbės ponas Hoisling. Ačiū. Pone komisijos nary, ponios ir ponai, aš labai stebėjausi jūsų pasisakymo. Jūs e, kalbėjote taip, lik niekos nebūtų įvykę. Parlamentas labai aiškiai išreiškė savo poziciją e, e, Liepos mėnesį, reikalavome moratoriumo, tačiau iki šiol niekas neįvyko. Buvo e, reikalauta e, parengti teisės aktą, tačiau ir to nepadarėte. Jūs visiškai bejėgis ir kai aš pateikiau e, gegužės mėnesį klausimą, kiek klonuotų gyvūnų dabar yra e, mūsų rinkoje, jūs nieko negalėjote atsakyti, negalėjote nieko konkretaus pasakyti mums. Taigi absoliučiai nieko nežinote, nežinote, žinote, kas vyksta, tačiau darote taip, elgiatės taip, lyg reikėtų, lyg būtų naudinga laukti iki paskutinės akimirkos. Neteisingai, ką pasakė ponas Lein. E, parlamentas labai aiškiai pasisakė už moratoriumą antrai gyvūnų e, kartai. Negalima to paneigti, reikia tą aiškiai pasakyti, tai yra didelė problema, kadangi viso, visi tyrimai parodo, e, kad E, dar nepakankamai įvertinta šį metodiką, nėra ilgalaikių tyrimų rezultatų. Ir yra nuolat pažeidinėjamos e, gyvūnų apsaugos nuostatos, kada yra klonuojama e, gyvūnų gyvūnai, kurie išgyvena, jų dalis yra labai nedidelė ir tai aiškiai įrodo, jog yra pažeidinėjamos atitinkamos taisyklės. Mes taip pat turime atsargumo principą ES, taigi turime taisyklės, kurių reikia laikytis. Taigi negalima leisti daryti besąlygiškai e, užsiminėti eksperimentais e, visiškai nesižvelgiant į jokias etikos normas. Taip pat e, e mūsų visuomenė visiškai nelaukia klonuojamų gyvūnų mėsos, ji elgesi kritiškai, ji visą tai vertina labai kritiškai, taip pat ir mūsų ūkininkai ir turėtume atsižvelgti ir į jų interesus. Mes turime labai atsargiai žiūrėti į šį klausimą, o ne elgtis taip, e, tarsi mums visiškai ne, niekas nerūpėtų. Turime technologiją ir e, galime ją pasinaudoti, nesvarbu kokios e, pasiekmes bebūtų. Ne, taip elgtis negalima. Man susidaro įspūdis, kad e, komisija šiuo klausimu, kaip ir daugeliu kitų klausimų, e, yra e, nepajudinama. Tik tai klausimas, ar jinai eina teisingu keliu, ar ji yra principinga tokiu jautriu klausimu. Ir pirmiausia, man atrodo, reikėtų paskelbti moratoriumą, pateikti atitinkamą reglamentuojantį aktą Škotijos atvejais parodė, kokia neveiksni yra komisija, kiek mažai yra daroma šioje srityje. O kalbant apie priekybos dalykus, mes Europos Sąjungoje labai griežtai pasisakėme prieš hormonų naudojimą ir tos nuostatos ir toliau laikėmės ir iki šiol laikomės ir aš tikiuosi, kad ir šiuo klausimu būsime principingi ir nerizikuosime. Dėkuoju. Ačiū. Pusantros minutės, ponas Paška. Za slovo, vážený pán komisár, Európsky parlament rokoval o klonovaní. Ačiū, pirmininkė. Europos parlamentas šį klausimą jau svarstė 2010 rugsėjo mėnesį ir tuomet patvirtinome rezoliuciją, kurią prašėme visiško draudimo gyvūnų klonavimui, taip pat prašėme uždrausti importuoti klonuotus gyvūnus. Šis sprendimas buvo pagrystas mūsų Europos mokslininkų pateikta informacija dėl tokių gyvūnų keliamos rizikos bei dėl produktų iš jų keliamos rizikos. Kaip žinome, klonuoti gyvūnai e, labai dažnai e, gyvena tik trumpą laiką ir tik 6 procentai klonuotų embrionų išauga į sveiką suaugusi gyvūną. Taip yra todėl, kad klonuotų gyvūnų genetinis amžius yra kaip ir to gyvūno, iš kurio jį klonavo. Tai yra, jeigu uh, pirminis gyvūnas buvo septynių metų, reiškia, jo klonas jau gimsta būdamas septyniarių metų ir tai be abejo susiję ir su atitinkamom uh, galimom lygom. Taigi reikia kalbėti apie galimus tokių gyvūnų keliamus pavojus vartotojams. Kai kurios asociacijos ir organizacijos teigia, kad klonuotų gyvūnų produktai yra patikimi, kaip ir tradiciniai e, produktai, kad jie yra saugus, tačiau komisarė, manau, kad būtų neprotinga atverti rinkas produktams iš klonuotų gyvūnų ir tikrai būtų neprotinga uh, sukelti papildomą pavojų mūsų vartotojams. Ačiū ponui Paškai. Dabar vieną minutę kalbės ponas Melcer. Ačiū ponė pirmininkė. Šiandien e, mes aiškiai suvokiame, kad e, klonuotų gyvūnų, e, mai, iš klonuotų gyvūnų gaminamas maistas mūsų vartotojams da, gali daryti tikrai realią žalą e, sveikatai ir e, kelti tam tikras lygas. E, Todėl klonuotų gyvūnų e, maistas ir būtinas uždrausti ir jis yra pateisinamas dėl, tiek dėl etinių priežasčių, tiek ir dėl e, e, sumetimų susijusių su gyvūnų gerove. Vartotojai e, pirkdami mėsą e, privalo būti visokiojopai informuoti, jiems turi būti sudarytos sąlygos apsispręsti ir nepirkti tokio e, produkto. E, bet to turime pasistengti, kad žmonės, žmonėms būtų e, tokie e, produktai pardavinėjami besalgiškai, juos reklamuojant ir e, garbinant jų gerasias savybės. Škotijos atvejs nėra vienintelis ir e, tikiuosi, kad e, Atsiprašau, aš žinau, kad daugelį valstybių narių žmonės valgo klonuoto gyvūnų mėsą ir to visiškai nežinodami ir neįtartami. Ačiū. Dabar ponė Zomar, trys minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nary, aš pasisakau už genetinės technologijas, tačiau klonuotų gyvūnų maistas yra visai kas kita. Klonavimas yra gyvūnų kankinimas, jau daugelis kitų kolegų sakė, kad e, e, dar prieš, prieš e, vasaros atostogas Europos parlamentas apie tai taip pat diskutavo ir mes visi manome, kad e, klonuotų gyvūnų, gyvūnų klonavimas yra tikrai mm, gyvūnų kankinimas, jie yra labai jautrus įvairioms lygoms, yra įvairių, įvairių išsigimimų ir panašių dalykų. Todėl mes pasisakome už gyvūnų apsaugą, tačiau e, be abejo mes nenorime prieštarauti ir genetinėms e, technologijoms, tačiau pasisakėme už tai, kad nebūtų um, gaminamas maistas iš klonuotų gyvūnų. Tai nėra du prieštaraujantis viens kitam dalykai. Mes žinome, kad produktai iš klonuotų gyvūnų ar jų palikonių galbūt sveikatai neigiamai neatsiliepia ir galbūt tiktų e, naudoti žmonių maistui, tačiau e, yra pakankamai maisto, kuris gaminamas nu, įprastiniais metodais, kam reikėtų klonuoti gyvūnus, kam reikėtų, reikia juos kankinti. Bet to ir mūsų visuomenė visiškai to nenori. Ji nenori turėti tokių maisto produktų, jiems jų ir nereikia, nėra jokių argumentų e, gaminti maistą iš klonuotų gyvūnų ES. Todėl mes um, norime, kad būtų draudžiamas klonavimas ir kad būtų draudžiama gaminti maistą iš klonuotų gyvūnų ES. Ir aš manau, kad taip to pasiekti mums pavyks. Be abejo, tai turi būti taikoma ir importuojamam maistui. Mes e, nenorime, e, kad klonuotų gyvūnų maistas būtų e, pardavinėjamas mūsų vartotojams, jiems šito net neįtariant, kaip tai buvo Škotijoje. Mm. E, galbūt e, e, kiaulienos atveju ženklinimas yra gana problematiškas, kadangi atsiekamumas yra tikrai sudėtingesnis negu kalbant apie galvijų maistą. Tačiau aš vėlgi pabrėžiu, kad mes kalbame grinai apie etinį klausimą. Ir kolegos tą pabrėžė, mes turime jausis atsakingi už etinius klausimus, turime juos kategoriškai spręsti. Mes kalbame ir apie gyvūnų apsaugą, gyvūnų gerovę. Bet to mūsų patirtis rodo, Aš pati tą žinau iš savo patirties. Taigi patirtis rodo, kad visos gamybos technologijos, kurios ima veikti e, e, gyvūnų, e, priežiūros gyvūnų e, auginimo e, srityje, jos pereina ir į žmonių, e, žmonių pe, imaman, imamos naudoti ir žmonių atveju. Todėl aš nenorėčiau, kad e, E, atsirastų bent mažiausia tikimybė, kad taip įvyks ir šiuo konkrečiu atveju, kad kada nors ateityje um, įvyks toks atvejis, aš galbūt tai yra tik tai mano fantazijos vaisius, tačiau nenorėčiau, kad jeigu mes leisime tokį klonavimą, tokias techn... taikyti tokias technologijas, aš nenoriu, kad um, žmonės turėtų baimintis ateityje dėl savo sveikatos mes be to neturėtume elgtis besąlygiškai lygiai taip pat kaip ir Junktinės valstijos, ar tai kaip mums nu, nurodo Pasaulio priekybos organizacija. Dėkoju. Ačiū dabar, ponas Tabadžiai. Muchas gracias. Tisztelt biztos úr, úgy ismertem meg a... Gerbiamas komisarė, nuo to laiko, per pastarosius metus, kai jūs dirbate komisarų, Pastebėjau, kad stengiatės apsaugoti Europos piliečių sveikatą. Pona McCaven ir ponė Zomer, taip pat pona Santos kalbėjo apie įvairius argumentus už ir prieš. Sveikatos apsaugos argumentus. Jie sakė, kad JAF atliekiami eksperimentai, yra tam tikrų rezultatų, bet mums trūksta ES eksperimentų ir analizės, kuri nepasiduotų JAV lobizmui. Ir mums reikia žinoti, ar yra rizika ar ne. Jeigu net rizikos iš pradžių nėra, vis tiek reikia tęsti mokslinius tyrimus. Aš esu Žemės ūkio komiteto narys. Manau, kad ES rinkoje nerasime jokių argumentų, kodėl reikėtų į ES parduotuvės tiekti klonuotų gyvūnų produktus. Šiuo metu sistemoje yra spragų. Tai įrodo Maroko vaisių ir daržovių pavyzdys. Mes turime saugoti mūsų rinkas nuo netinkamo importo. Gyvūnų sveikatos ir gerovės klausimus minėjo ponė McAven. Aš sutinku su tais, kurie sako, kad yra tam tikra riba, kalbant apie mokslinius tyrimus, klonavimo tyrimus. Nenorėčiau sutikti kada nors kokio nors europarlamentaro, kuris iš manęs būtų klonuotas. Ačiū ponui Tabaidį. Toliau tris mintes kalbės ponė Grosset. Ačiū pirmininkė. Šiandieninė diskusija rodo, koks komplikuotas šis klausimas. Jau ilgą laiką diskutuojame. Komisaras pateikė ir pateiks dar daugiau dokumentų ir vėl apie tai kalbėsime. Iš ties sudėtingas klausimas, reikia labai išsamei viską išnagrinėti. Mes kalbame apie produktus iš klonotų gyvūnų, kurie patenka į maisto grandinę. Daug kalbėta apie galimą riziką žmogaus veikatai. Neužmirškime, kad mes e, vadovaujamės duomenimis ir išvadomis, kurias pateikė maisto saugos tarnybos. O tos išvados rodo, kad nėra duomenų, kad būtų pavojus, koks nors pavojus aplinkai iš klonuotų gyvūnų produktų, palyginus su neklonuotų gyvūnų produktais. Vis dėlto elkimės atsargiai. Nebūkime pernelyg kategoriški rinkdamiesi barikadų pusę. Kol kas trūksta mokslinių duomenų. Automatiškos pozicijos galutinės pozicijos nereikėtų priimti, nes yra įvairių niuansų, nuo kurių daug kas priklauso. Be to, nuo šio klausimo daug priklauso mūsų prekybiniai santykiai. Komisaras sako, kad rizika Europoje yra ribota, nes mūsų žemės ūkio gamyba, mūsų gyvulių prieauglis – yra, atsiranda tradicinių kelių. Tačiau ūkininkai kartais importuoja gyvulius iš JAV, o tie gyvuliai gali būti genetiškai modifikuoti arba klonuoti. Taigi, turime užtikrinti, kad visiems būtų taikomos vienodos sąlygos. Nereikia nesažiningos konkurencijos. Žinau, kad kai kurios valstybės susiduria su problemomis. Be to, garantuotai tikrai žinome, kad vartotojai pirkėjai tikrai nedega norų pirkti klonuotų gyvūnų produktus. Svarbu, kad komisija atsakytų visus klausimus, kurie kybo ore. Aš pasitikiu tuo, ką sako ponas komisaras Daly ir tuo, kas uh, bus nurodyta jūsų pranešime, kai jis bus paskelbtas. Žinome, kad vartotojus gazdina tokie produktai. Vadinasi, mes turime elgtis griežtai, turime surinkti pakankamai mokslinių faktų, kad išsiaiškintume, kiek gali būti neigiamo poveikio vartojant klonuotų gyvūnų produktus. Taigi, laukiu daugiau informacijos iš komisijos. Ačiū. Toliau dvi minutės, ponė Sarbu. Dėkoju, pirmininkė. Visai nesenai sužinojau, kad maisto produktai iš klonuotų gyvūnų pateko į Europos maisto grandinę. Europos parlamentas jau nekarta yra pasakęs, jog tokia praktika turi būti draudžiama dėl aplinkosauginių bei saugumo priežasčių. Mes ir toliau turime laikyti stiprios vieningos pozicijos šiuo klausimu ir ypatingai mūsų diskusijose dėl naujų maisto produktų. EFSA bei Europos etikos grupės pateikti įrodymai rodo, kad tikrai kyla didžiulių neiškumų dėl klonuotų gyvūnų, dėl sveikatos ir dėl jų keliamos rizikos kalbant apie aplinkos apsaugą, jei bus vis daugiau suvartojama mėsos, tai pasiekmes tikrai gali būti didžiulės, gali, būt, gali būti neigiamai įtakojama bio įvairovė, bet to klonuoti gyvūnai yra silpnesni, e, jų sistema imuninė yra silpnesnė, tad tai gali reikšti, jog e, pasireikš daugiau lygų. Taigi panašu, kad kol kas negalime uždrausti įvežti tokių klonuotų produktų į ES, nes tokiu atveju pažeistumėm tarptautinės priekybos sutartis. Tačiau praeitie yra buvę tokių atvejų, kai ES uždraudė įvežinėti tokius produktus, jeigu jie buvo pavojingi arba klaidino vartotojus. Taigi turime pasinaudoti visom galimom teisiniam priemonėm tam, kad įvestumėm tokį naują draudimą. Taip pat turime primiktinai reikalauti, kad PPO savo taisyklėse atsižvelgtų į etinius aspektus bei aplinkosauginius aspektus. Tikrai yra daug rimtų argumentų prieš e, klonuotus gyvūnus ir maisto produktus iš tokių klonuotų gyvūnų. Ir kol kas neįrodyta, kad tokie produktai yra naudingi. Manau, kad komisija turėtų rasti konkretų šios problemos sprendimą ir tas sprendimas turi atsižvelgti į šio parlamento nuomonę, todėl kad mes, šis parlamentas, atstovaujame Europos piliečiams ir tikrai neleisime eksperimentuoti mūsų aplinka arba mūsų žmonėmis. Dėkoju poniai Sarbu. Na, o dabar tris minutės poniai Delvo. Ačiū pirmininkė. Komisarė, norėčiau pasidalinti savo nuogastavimais. Mums reikia daugiau skaidrumo. Daugiau skaidrumo Europoje mūsų vartotojams reikia geresnio atsekamumo, mūsų produkto atsekamumo ir reikia geresnių reikalavimų dėl maisto produktų tam, kad užtikrintume maisto produktų kokybę. Taip pat turime užkirsti kelią tam, kad mūsų vartotojai nežinotų, kokį maistą valgo. Mano šalyje, Belgijoje, trečiosios kartos klonuoti gyvūnai potencialiai gali patekti į maisto grandinę. Tad apie ką kalbame, kai sakome atsekamumas, kai sakome skaidrumas, kas tai yra? Na, aš nesu įsitikinusi, kad jei valgau jautienos kepsnį, kad ta jautiena nebuvo klonuoto gyvūno mėsa. O norėčiau tai žinoti. Svarbu atsižvelgti į visuomenės nuomonę. Iki šiol atlikti tyrimai dėl klonuotų gyvūnų rodo, kad mūsų piliečiai turi aiškę nuomonę šiuo klausimu. Kitas dalykas, kurį norėčiau paminėti, yra tas, kad turėtumėm daugiau akcentuoti atsakomybę prieš vartotojus ir informacijos teikimą vartotojams. Tačiau taip pat negalime ignoruoti to fakto, kad jie nenori klonuotų gyvūnų mėsos savo lėkštėje. Kitas dalykas, kol kas nėra mokslinių įrodymų, kurie aiškiai e, įrodytų, jog klonuoti gyvūnai, jų palikonis ir maisto produktai gaminami iš jų keltų didžiulę grėsmę. Tai nebuvo įrodyta. Tačiau buvo bandoma įvertinti kokias pasiekmes turės didėjantis vartojimas ateityje ir tos pasiekmes tikrai nebus labai jau teigiamos. Dar vienas dalykas, jūs apie tai irgi kalbėjote savo kalboje, nepamirškime gyvūnų apsaugos ir gyvūnų gerovės principų. Turime nustatyti aiškius standartus dėl gyvūnų apsaugos, ypač kai gyvūnai naudojami moksliniuose tyrimuose. Turime sumažinti skausmą, kurį patiria gyvūnai. Ir iki šiol jau buvo įrodyta, kad kai gyvūnai klonuojami, tai gyvūnai patiria tikrai daug skausmo, daug kančių. Tai buvo įrodyta jau 2008 metais, Liepos mėnesį, pateiktame dokumente. Ir jame buvo sakoma, kad klonavimo proceso metu gyvūnai patiria tikrai neigiamas pasiekmes, didžiulį skausmą ir taip toliau. Ir netgi buvo sakyta, kad klonavimas etinė prasme negali būti pagrystas. Taip pat e, jis negali būti pagrystas net ir pasitelkiant maisto e, diversifikavimo argumento. Jeigu jau kalbam apie gyvūnų klonavimą maistui, nepamirškime, kad tai gali sukelti neigiamas pasiekmes maisto diversifikavimui. Tai gali turėti neigiamų pasiekmių ir įvairiems e, maisto e, gamybos sektoriams. Pavyzdžiui, kalbėsime apie pomidorus. Yra 7000 regioninių pomidorų rūšių. E, tačiau ilgainiui tas rūšių skaičius mažėja ir yra vartojama tik tai kelių rūšių pomidorai. Taigi matome, kad įvairoviai uh, tikrai galima pakengti. Ponas Arsenis, ačiū ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Neatsimenu kitos to, diskusijos, kurioje visi laikytųsi tokios vieningos nuomonės, kaip čia šiandieną. Ir Europos piliečiai yra labai vieningi, kalbant apie klonuotus produktus, klonuotų gyvūnų produktus. Būtent tokių mūsų piliečiai nenori. Jūs ir kiti mano kolegos minėjo pasaulio priekybos organizaciją. Tai be abejo yra tam tikras argumentas, tačiau jis yra politinio pobūdžio. Tačiau mes negalime e, kalbėti vien tik apie tokius, tokias baimės ir jas e, dar labiau skatinti. Mums reikia moratoriumo. E, PPO neturi nieko bendro su Lisabono sutartimi, kurioje yra rašoma, kad reikia laikytis atsargumo principo. Ir būtent tokio principo reikia laikytis ir kalbant apie klonuotų gyvūnų produktus. Ir būtent dėl to mes norime pas, paskelbti moratoriumą. Mes visi sutinkame su tuo, kad Europos su Europos piliečių sveikata negalime eksperimentuoti. Dėkuoju. Dabar spontaniškų pasisakymų procedūra. Pirmiausia, kalbės ponas Keli. Ačiū pirmininkė. Aš asmeniškai esu įstikinęs, kad turime atsižvelgti į atsekamumo aspektą, saugumo aspektą, rizikos aspektą. Ir jau e, kelis metus ES mes skatiname gamybą, natūralią gamybą ir stengiamės e, natūraliais, saugiais būdais užtikrinti gyvų, gyvulių prieaugį. Kaip sakė ponia Zomer, jei moralinė prasme priimtina klonuoti gyvūnus, tai tuomet e, per tam tikrą laiką priimtinų dalykų taps ir žmonių klonavimas, todėl tokiam klonavimui pritarti negalime. Ponas Stas kalbėjo apie saugumą ir aš jam pritariu. Kaip galima dabar jau teikti, kad klonuoto gyvūno palikuonis yra saugus žmonių vartojimui? Aš tam nepritariu. Ir galiausiai atsakamumas. Vienas iš didžiausių ES pasiekimų, kaip sakė Ana, yra tas, kad galime atsekti maistą nuo jo kilmės vietos iki to momento, kai jis patenka mums ant stalo. Taigi kyla klausimas, kaip garantuosime, kad E, bus užtikrintas atsekamumas klonuotų gyvūnų atveju. Manau, kad reikia uždrausti gyvūnų klonavimo, neįskatinti. Dėkoju, o dabar žodis ponai Kastina. Gerbiamasis komisijos narė, Junktinėse valstijose pirmą kartą susidūrėme su atveju, kaip klonuotas gyvūno maistas pateko į rinką. Ir taip iššaukė netikrumą tarp vartotojų ir valst... Jungtinės karalystės maisto saugos e, tarnyba. E, į tai numojo ranka, žiūrėjo pro pirštus, tačiau mes negalime leisti, kad visoje ES būtų laikomasi tokio atsainaus požiūrio e, klonuotų gyvūnų, gyvūnų klonavimas maistui yra draudžiamas ES, tačiau tai, tas draudimas netaikomas palikuonėms. Tačiau man atrodo, kad toks principas turėtų galioti visoms e, kartoms. Ir, būtent e, kalbant apie maistą ir konkrečiai apie mėsą, nėra jokios būtinybės gaminti maistą iš klonuotų gyvūnų. Komisijos, reik, komisija reikia raginti, e, atsižvelgiant į vartotojų ir gamintojų interesus, imtis atitinkamų priemonių. Dėkoju. Ačiū, ponė Kastinger. Dabar ponė Kalembach. Gerbiamasis ponė pirmininkė, ponė komisijos nariai politikams reikia mokslininkų išvadų, kad galėtų priimti savo sprendimus, tačiau man labai svarbu yra prisijimti politinę atsakomybę. Ir jeigu e, manome, kad tokią taisyklę galima taikyti, tokias technologijas galima taikyti, tai nereiškia, kad automatiškai jas ir turime taikyti. Tuo labiau, kad turime atsižvelgti į savo piliečių, į savo rinkėjų interesus o visos ES piliečiai nenori klonuotų gyvūnų mėsos savo lėkštėse. E, taip pat ir e, kaip ir e, mes žinome, kad pavyzdžiui narvuose auginamų vištų kiaušiniai taip pat nėra geri mūsų vartotojų sveikatai, tačiau jie patenka į mūsų, į mūsų rinką, jie būtent tokiais yra prekiaujama. O aš norėčiau, kad mes neįnaitume per toli, kai kalbame apie klonuotų gyvūnų maistą. Ir mums reikia galvoti apie tai, ką E, ką galime padaryti e, mūsų vartotojų sveikatos labui. Mums reikia moratoriumo, e, kurį reikėtų paskelbti antrosios kartos klonuotų gyvūnų produktams. Dėkui. Dabar ponas Kalinowski. Dziękuję panie przewodniczący. Wysokie standardy, wyśrubowane normy dotyczące. Dėkuoju pirmininkė būtini aukšti standartai ES, aukšti standartai dėl maisto gamybos. Jie svarbus tam, kad pateisintumėm vartotojų lūkesčius. Vis dėlto turime atsižvelgti ir mokslininkų pateiktus rezultatus, kurie teigia, kad klonuotos mėsos kokybė nesiskiria nuo tradicinių būdų pagamintos mėsos. Panašu, kad naujų technologijų ir metodų taikymas vis dėlto gali kelti problemų ar tikrai būtina naudoti klonavimą. Nepamirškime, kad yra ir kitų modernių technologijų, kurias galima pritaikyti žemės ūkija. Svarbu apginti mūsų ūkininkų interesus ir užtikrinti, kad nebūtų keliama grėsmė Europos žemės ūkio konkurencingumui. Taip pat reikėtų atsižvelgti ir į tam tikrus moralinius, etinius aspektus. Ir jie tikrai bus ypatingai svarbus, kai pradėsime maisto gamyboje naudoti klonuotų gyvūnų mėsą. Dėkoju, žodis pono Jar. Ačiū, ponė pirmininkė Aš pasisakau prieš klonuotų gyvūnų mėsą. Pirmiausia, e, klonuotų gyvūnų mėsa Europos Sąjungoje nepageidautinas, e, kalbant apie maistą, apie mūsų vartojamą maistą, tai pasisakytina ir apie palikonis, bet to tai yra susijęs su tam tikras rizika sveikatai. Taip pat e, gyvūnų klonavimas E, e, taip pat atsiliepia ir jų pačių sveikatai, tai yra daro jai didelę žalą. Ir dėl etinių priežasčių tokį maistą reikėtų, jo naudojimą reikėtų atver, atmesti. Todėl mes turėtume kategoriškai atmesti maisto gamybą iš klonuotų gyvūnų. Būtent to tikisi mūsų piliečiai. Ir jeigu taip įvyktų, kad klonuotas maistas, klonuotų gyvūnų maistas vis dėlto rinkoje e, būtų, tuomet reikia jį aiškiai ženklinti. Dėkui. Ačiū. Dabar žodis suteikiamas ponai Fereidai. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Comissário. A entrada de produtos derivados de animais clonados. Dėkuoju, pirmininkė, komisarė. Klonuotų gyvūnų produktai patenka į Europos maisto grandinę, yra neženklinami, patenka neaišku kaip, yra neatsekami ir tai kelia tikrai didelį rūpestį. Ypač dėl to, kad prieš kelias savaitės paaiškėjo tam tikra nauja informacija ir tai vyko prieš parlamentui patvirtinant draudimą tokiems produktams. Na, o dabar turime tinkamai taikyti atsargumo principą. Manau, kad visų pirma turime išsiaiškinti, kokie yra visuomenės interesai ir jie turi būti svarbiausi. Tai yra visuomenės sauga, visuomenės sveikata, gyvūnų gerovė ir aplinkos apsauga. Šie dalykai turi būti prioritetiniais ateityje, jeigu jau bus leista prekiauti tokiais produktais, tai tuomet turėsime e, laikyti skaidrumo principo, informacijos teikimo principo bei suteikti galimybę pasirinkti vartotojams. Deja, dabar tie principai yra netaikomi. Matome, kad genetiškai modifikuoti maisto produktai patenka į maisto grandinę lygiai taip pat kaip ir klonuotų gyvūnų palikonių produktai. Dėkuoju, pona Sorolka. Euh, Ačiū pirmininkė. Ryte daug kalbėjome apie gyvūnų naudojimo moksliniams eksperimentams apsaugą. Mes kalbėjome apie jų panaudojimą rimtoms lygoms, žmonių lygoms gydyti. Komisija anksčiau visada pasisakydavo prieš gyvūnų naudojimų klonavimui kankinimą. Žinome, kad jie kenčia ir 99 procentai tokių eksperimentų žlunga. Gyvūnai kenčia nuo įvairių lygų, per anksti padvėse. Dauguma vartotojų prieštarauja tokios mėsos vartojimui. Be to yra dar viena problema Jei klonuosime gyvūnus, tai iš karto kyla mintys apie žmonių klonavimą. Tai prieštaroja ir Lisabonos sutarčiai. Noriu paklausti, argi kas nors ketina keisti Lisabonos sutartį? Komisijos pozicija todėl turėtų būti visiškai nedviprasmiška. Ačiū. Toliau prašysiu komisaro baigti diskusijas. Ačiū pirmininkė, gerbiami nariai. Manęs visiškai nestebina, kad dėl šio klausimo tiek diskutuojama. Ir jums, gerbiami nariai, aš visiems dėkoju už jūsų skirtingas nuomonės. Jos rodo, kad reikia labai įsigilinti į šią problematiką, kad mes sugebėtume priimti pasvertus sprendimus. Vėliau šiais metais komisija paskelbs pranešimą apie klonavimą ir įvairius aspektus. Aš tikiuosi, kad tas pranešimas paaiškins padėtį, padėtį ir sukurs pagrindą tolesniems tarp institucinėms diskusijoms. Noriu pabrėžti, kad situaciją mes galime pagerinti tik tai visoms ES institucijoms susitarus. Šios diskusijos vyksta nuo 2008 pradžios. Aš labai norėčiau, kad mes siektume pažangos visi kartu, kad laikytumėmės praktinio požiūrio, kuris būtų naudingas mums ateityje. Ačiū komisarui. Ačiū, kad trumpai kalbėjote. Dabar paskutinis darbo tvarkės klausimas.